E, pateikė prašymą dėl delegacijos paskelbimo. Šis prašymas įtrauktas į protokolą. Jei iki protokolo tvirtinimo niekas nepaprieštaraus, tai ši delegacija bus e, patvirtinta.